Dear colleagues, may I ask you to take seat? I would like to... Kolegos, prašau visus susėsti, noriu šiltai pasveikinti visus nacionalinių parlamento atstovus. Ačiū, kad atvykote į šią diskusiją apie 2016 metų Europos semestro ciklą. Tai yra aktualus momentas, dabar e, svarbi tema aptarti. E, Jis skirta 2016 metų Europos semestro ciklui, tačiau iš esmės tai yra skirta pasirengimą ir 2017 metų ciklui. po nacionalinių parlamentų priimtų sprendimų dėl biudžetų ir jų poveikio kitoms valstybėms narėms labai svarbu visą tai aptarti. Įvertinant 15 metų ciklo rezultatus, e, einamosius metus ir kitus metus. Standartinė praktika yra tokia, kad e, iniciatyvos pranešimas dėl 16 metų ciklo baigiamas šiuo metu renkti. Pranešėjas yra ponas Ant, Mūsų tikslas yra prisidėti prie diskusijos prieš formaliai patvirtinant pranešimą. Terminas pakeitimams jau praėjo, tačiau dar reikia parengti kompromisinius pakeitimus, todėl šis laikas yra labai svarbus ir jūsų įnašas mums bus labai naudingas. Ir apskritai, aš manau, ši diskusija yra svarbi tam, kad apsikeisname nuomonėmis dėl makroekonomijos perspektyvos ir dėl rekomendacijų, ir ypač dėl bendrosios fiskalinės pozicijos, kurią 17 metams komisija turėtų pristatyti. Noriu priminti Jums, kad yra, nemažai yra svečių, kad palengvintume visų dalyvavimą. Tik tai vienas nacionalinio parlamento rūmų narys galės pasisakyti. Aišku, patenkinsime, pat, pasistengsime patenkinti ir kitus prašymus, jeigu jų bus, per antrąjį pasisakymų raundą. Vertimas yra į 20 kalbų šiandien. Panaudosime pasisakymų korteles, kad palengvintume diskusiją. Taigi, jeigu norite pasisakyti, prašom užpildyti atitinkamą kortelę ir įteikti ją rūm, salės darbuotojams. Na, o dabar žodis mūsų pranešėjai, poniai Sant, pristatyti jo pranešimą. Ačiū, ponia pirminkė. Turiu pirmiausia padėkoti nacionalių parlamentų nariams, kurie atvyko čia į šį renginį, į šią diskusiją apie semestro ciklą. Penktus metus iš eilės keitimasis nuomonėmis nacionaliniais parlamentais ir e, šį kartą vyksta dėl 16-17 metų. Įprastinio ekonomikos komiteto posėdžio rėmose. Pagal vartinę sistemą nacionaliniai parlamentai turi aptarti šalių rekomendacijas ir jas paversti savo veiksmais. Europos semestro rėmose yra trys etapai, kur nacionaliniai parlamentai gali veikti. Pirmiausia, kai metinės, metinio augimo apžalga yra apdarojama. Antra, kai vyriausybės parengė stabilumo ir e, konvergencijos programas ir nacionalinės reformų programas. Ir trečia, reaguojant į komisijos rekomendaciją šalims. Klausimas čia yra, kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų e, ciklo metu. Arba kaip nacionaliniai parlamentai galėtų prisimti prasmingesnį vaidmenį, rengiant, naciona, aptariant nacionalinius pranešimus Europos ir nacionalinių lygmenių ir kaip juos pristatyti po to e, rinkėjams. Galbūt tai yra neįmanoma užduotis, nes salė parlamentai turi ginti nacionalinius interesus. Europos komisija, Europos parlamentas, kaip mes sakome, gina europinį interesą. E, tačiau Europos lygmenių, netgi taikant jį nacionaliniams ekonomikoms, e, tai gali būti atrodyti kaip, gali atrodyti kaip, nacional, kaip nuodai. Ir per ilgesnį laikotarpį mes visi mirsime, o per trumpą mes rizikuojame pralaimėti rinkimus. Tačiau mūsų rinkėjai visur yra tie patys ir nacionalinių, ir europinių lygmenių. Visą tai reikia įvertinti tame kontekste, kaip šalių rekomendacijos yra įgyvendinamos vyriausybių. Ir remiantis komisijos vertinimu, iš dalies arba iki galo gyvendintų rekomendacijų dalis E, pusiau įvykdytos. Kita vertus, dalis rekomendacijos, dalis įvykdytų rekomendacijų nuo 12, nuo 30 procentų 12 metais, mažiau kaip 15 procentų 15 metais. E, tiesą sakant, e, komisijos rekomendacijos šalimis 16 metais sumažėjo, jų skaičius mažėjo, jos sutelktos ir skirtos skubiems iššūkiams šalyse siekiant, kad padidėtų nacionalinė nuosavybė tų rekomendacijų. Tačiau vis tiek silpnas e, rekomendacijų įgyvendinimas yra pastebėtinas. Dėl to fundamentali ekonominės politikos rekomendacijos e, įgyvendimo problema yra tai, kad ji neveikia. Yra fundamentaliai dilema. Mes esame kryškelėje. Europinių, nacionalinių lygmenių turime pasirinkti tarp biudžeto taupimo struktūrinių reformų ir didesnio pasitikėjimo, kad skurtume daugiau investicijų. Ir tik vienas ar du ar trys iš trijų keliai įmanome. Tačiau jie turi būti labai suderinti, dėl ko mes nelabai sutarėme. Dažniausiai tas nesutarimas yra dogmatiškas, pagrištas įsitikinimais, nesakyčiau, kad iš ankstinėmis nuostatomis, o ne faktais. Ir kartais rodo, kad grįžtame į viduržemių suvienytą Europą, kuomet e, diskusijos buvo tarp įvairių centrų. Stabilumo augimo pakto e, griežtumas turėtų gražinti ekonomikos augimą, kad sumažėtų nedarbas. Ir ar reikia leisti lankstumą įgyvendinant taisyklės ir kam reikėtų leisti. Ar tik tai per dideliems, kad jie žlugtų, ar visiems, ar struktūrinės reformos vykdomos, ar reikia ją skirti vien tik tai darbo rinkai, ar biudžeto griežtumas padės paskatinti Europos ekonomiką, ar dar reikia dar didesnio postumio naujoms investicijoms, ar tai turi būti privačios investicijos, ar reikia mobilizuoti ir viešasias lėšas. Kaip su poreikiu užtikrinti kad stabilumo ir augimo paktas nebūtų pažeistas niekada. Ir kaip užtikrinti, kad ekonomikos ir socialinės divergencijos būtų pakoreguotos. Tai yra didžiuliai iššūkiai Europos sanglaudai. Aš kalbu iš patirties, e, remiantis e, patirtimi, kurią gavome rengiant šį pranešimą. Ir čia mes bandome remtis komisijos pavyzdžių ir skirti visą dėmesį kelioms e, temoms. Bandome stelkti dėmesį į investicijų klausimą ES, kadangi e, reikia atkreipti dėmesį tai, kad apie apibrėžimą politiką Europoje ir zonoje reikia na, galvoti tai, kokias rekomendacijas labiausiai pabrėžti. Arba e, koks geriausias kelias turėtų būti į užtikrinant kuo didesnės investicijas kad mūsų pranešimas būtų prasmingas ir milijonams piliečių, kurie norėtų patirti didesnės ekonomikos augimo perspektyvą. Na ir aš galiu Jūs patikinti, kad Jūsų įnašas per, ši, per diskusiją šiandien e, bus labai prasmingos rengiant toliau šį pranešimą. Dėkuoju, dėkuoju mūsų pranešėjai. Pone Feberi, prašau, AKR frakcijos vardu. Užsirašyme, gerai, dabar periname prie nacionalinio parlamentų atstovų. Dimitar Bajerg Tarov iš Bulgarijos. Прошу. Благодаря, господин председател. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš norėčiau pasidalinti su jumis e, e, Bulgarijos nuomonę apie mums skirtas rekomendacijas. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes manome, kad 2016 metų Europos semestro gyvendinimas vyko labai sklandžiai sklandžiau nei kada nors anksčiau. Ir taip yra dėl to, kad komisija ėmėsi labai aktyvaus vaidmens tam, kad e, racionalizuotų, supaprastintų visą procesą. Įvyko nemažai įvairių diskusijų ir taip pat buvo siekiama a, e, politiškai įvertinti daugybę klausimų. Mums toks komisijos požiūris patinka ir mes manome, kad teikiamas rekomendacijos turėtų būti labai aiškios, jų turi būti nedaug ir jos turėtų būti skirtos mūsų prioritetams įgyvendinti. Tačiau mes vis dėlto manome, kad kai ką galima būtų dar patobulinti tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų įmamasi daugiau atsakomybės tiek politinių, tiek techninių ligmenių. Mes čia turime galimybę šiandien išgirsti valstybių narių argumentus Turime galimybę taip pat e, pareikalauti, kad komisijos padaliniai geriau koordinuotų savo veiksmus tarpusavyje ir su taryba. Tai būtų labai aktualu tuo atveju, kai vieno padalinio rengiama rekomendacija yra susijusi vienai per kitaip su kito padalinio rengiamomis rekomendacijomis. Mes, pavyzdžiui, mums pateiktose rekomendacijose matome, kad pirmoji rekomendacija nėra susijusi su trečiaja. Dėl to gali kilti problemų ateityje. Pavyzdžiui, trečioji rekomendacija, kuri yra susijusi su minimaliu atlyginimu, turėtų būti susijęta su pirmąja rekomendacija, kurioje kalbama apie tai, kad 2016-2017 metais mes turėtume pasiekti vidurio trukmės rodiklius nustatytus Bulgarijai. Mes e, Birželio 17 dieną ECOFIN taryboje išsakėme savo nuomonę apie šias e, rekomendacijas ir taip pat paminėjome ir stabilumo pakto nuostatas. Dar vienas dalykas – Politika dažnai keičiasi ir dėl to keičiamos yra rekomendacijos. Mums reikėtų, e, kad jos būtų nuseklesnės. Nes, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos rytėje rekomendacijos keičiasi labai dažnai. Iš pradžių teikiama daugiau dėmesio e, mokesčių klausimams, po to e, prioritetai pasikeičia ir jau kalbama apie socialinius e, sveikatos apsaugos sistemos aspektus. Mes manome taip pat, kad kai kalbama apie makroekonominio disbalanso koregavimo procedūrą, reikėtų taip pat siekti, kad šalims skirtos rekomendacijos būtų panašios, taip šalis galėtų geriau pasi, pasitikėti viena kita. Ekonomikos reikalų komitete mes tai jau kalbėjome apie mums skirtas rekomendacijas. Rekomendacijose yra atkreipiamas dėmesys į tai, kokiu veiksmu reikia imtis netidėliotinai. Yra ir tokių tikslų, kurių mes dar nepasiekime, ypač tų, kurie yra nurodyti strategijoje e, Europa 2020. Ir manome, kad e, šalims skirtos rekomendacijos turėtų būti skirtos tam, kad būtų gyvendintos visos mūsų uh, turimos programos. Mums skirtas rekomendacijose taip pat kalbama apie būtinybę pašalinti reglamentavimo kliūtis verslui. Ir mes Išsiaiškinome, kokiuose srityse yra daugiausia problemų, tokių sričių yra dešimt ir mes numatėme labai konkrečias priemonės, kurios padėtų mums visose srityse šalinti nustatytas kliūtis. Mes manome, kad mes galėsime atkurti, atgaivinti mūsų ekonomiką ir padaryti, e, pasiekti didesnį sąnglaudą, jei mes visi koordinuosime savo veiksmus. O geresnis ekonomikos politikos koordinavimas taip pat padės mums geriau pasitikėti e, vieni kitais ir taip galėsime bendromis jėgomis šalinti dar egzistuojančias kliūtis ir užtikrinti, kad visi laikytųsi vidaus rinkos taisyklių. Bet pasitikėjimas yra nepaprastai svarbus žodis visame šiame kontekste. Dėkuoju. Dėkuoju. Čaras Menion iš Maltos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Santar, ponas Santar savo pranešime išsakė nemažai gerų minčių. Uh, investicijos arba tiksliau investicijų e, stygius e, yra nepaprasta aktuali problema. Ponas Dragė nesiniai pasakė, kad e, pinigų apimties padidinimas yra nepakankamas tam, kad mes galėtume atgaivinti ūkį ir sukurti naujų darbo vietų. Todėl nacionaliniai parlamentai turėtų pasistengti ir priimti skatinamųjų priemonių rinkinius tam, kad ska, pritrauktų daugiau investicijų, bet čia reikia atskirti privačias investicijas nuo uh, viešųjų investicijų. Ir aš noriu pasakyti, kad tam, kad mes galėtume skatinti ekonomikos augimą, mums reikia ir viešųjų, ir privačių investicijų. Dabar viešosios investicijos. Čia iš karto kyla klausimas, ar fiskalinio stabilumo pakte yra, yra, ar paktas yra pakankamai lankstus. Apie lankstumą kalbama jau seniai, tačiau iki šiol dar nėra priimta jokio tinkamo sprendimo. Aš manau, kad nacionaliniai parlamentai turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę ir jiems reikia leisti elgtis lankščiai nacionalinės vyriausybės turėtų turėti pakankamą manevro laisvės tam, kad galėtų priimti politiką, kuri padėtų da, joms investuoti ir taip tos viešos investicijos pritrauktų daugiau ir privačių investicijų. Aš manau, kad šiuo metu daugybė ES šalių susiduria su štai tokiu iššūkiu. Tai yra, kaip galima būtų paskatinti didesnės investicijas savo šalyse tas investicijas, kurios galiausiai e, galėtų padėti kurti naujas darbo vietas. Ir aš manau, kad mes šiame parlamente turėtume daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Nes kai tik mes įspręsime nepakankamų viešųjų ir privačių investicijų klausimą, iš karto galėsime pradėti kurti naujas darbo vietas. Ir taip paskatinsime geresnį veiksmų koordinavimą tarp ES institucijų ir nacionalinių parlamentų. Dėkuoju. 2015 m. sausio mėnesį buvo patvirtintas dokumentas, kuriame kalbama apie struktūrinį koregavimą ir lankstumą. Ir po to taryba patvirtino tą dokumento, bet jie nustatė tam tikras ribas. Nustaty, pavyzdžiui, nustatyta, kad tik vienerių metų investicijoms gali būti taikomos tos nuostatos. Bet akivaizdu, kad ne, visų, ne visas problemas galėsime spręsti per vienerius metus. Taigi tikrai labai da, gerai, kad iškėlėte tą klausimą. Anna Mulder iš Niderlandų. Mm. Han Mulder. Dėkuoju, panė pirmininkė. Valstybių narių ekonomikos yra tarpusavį susijusios ir kai vienoje šalyje iškyla problemų, tuomet žalą patiria ir kitos šalis. Jei mes pažvelgsime į konkurencingumą visos ES kaip bloko konkurencingumą, pamatysime, kad per pastarusius 15 metų jis tikrai sumažėjo. Ir jei pasiklausysite to, ką sako ponas Dragė, atsibė pirmininkas, tai išgirsite, kad jisai ragina valstybės narės imtis struktūrinių reformų. Tam, kad galėtume spręsti šiandienos problemas, mes turime šalims skirtas rekomendacijas, kurios galėtų pasiteisinti. Tačiau matome, kad įgyvendinti tas rekomendacijas ne visuomet yra lengva net šalis negyvendina net pusės tų rekomendacijų. Ir mano klausimas būtų toks. Ką mes, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai, ir ką Europos komisija darys reaguodami į tai, kad rekomendacijos nėra tinkamai įgyvendinamos? Kokių priemonių galime imtis? Gal reikia pagalvoti apie baudas arba kitas priemonės. Būtų gerai išgirsti atsakymus iš šios klausimus. Ne dėl to, kad man patinka baudos ir patinka apskritai, ką nors bausti, bet dėl to, kad aš noriu, kad eurozona ir visa ES būtų uh, stabilios ir užtikrintų mūsų žmonių klėstėjimą. Dėkuoju. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Tai yra labai svarbus klausimas. Komisija patikė vertinimą. Pavyzdžiui, dėl Niderlandų trys rekomendacijos dėl dviejų ribotas pažanga, dėl vienos e, šiek tiek pažangos. Jūs keli užduotą mums klausimus, tačiau klausimas yra taip pat, e, kaip jūs reaguojate e, į savo vyriausybės darbą, pavyzdžiui. Mes labai rimtai žiūrime tos rekomendacijas E, šiemet turime tris rekomendacijas skirtas darbo rinkai, viešiesiams finansams. E, tos rekomendacijos aptariamos mūsų parlamente, kitais metais e, vyks rinkimai, tie klausimai niekur nedings. Mes dėkojame komisijai ir, ir dirbame savo parlamente, tačiau pažvelgus į kitus parlamentus, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, tikimės, kad jie savo uh, ekonomiką reformos taip pat, kad ekonomika ES auktų kartu ir visiems būtų tai naudinga. Ypač didelės šalis turėtų rodyti pavyzdį. Hmm? Ačiū. EPP vardu panas Gunnar Hökmark. Pana pirmininkė, labai ačiū. Ačiū šią diskusiją. Klausantis diskusijos matome vieną Manau, kad plačiai yra suprantama, kad reikia užtikrinti saugumą, kad būtų didesnės investicijos ir didesnis ekonomikos augimas. Problema yra ta, kad galbūt mes nesame labai vieningai nusteikę dėl to, kaip tai pasiekti. Tačiau, jeigu pažvelgsime, kaip viskas vyksta, tai akis krenta tai, kad tos ekonomikos, kurios pastaruojusius 2-5 metus turėjo gana neblogas prognozes dviems, trims metams į priekį, turi bendrą vardiklį, tai yra viešųjų finansų stabilumas. O tos, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, yra tos šalis, kurios tai, ką turėjo tai, ką, ką, kas vadinama dabar didesnis, didelis lankstumas. Tai yra didesnis deficitas. Kuo didesnis deficitas, tuo didesnė našta, tuo didesnis neiškumas. Svarbi problema, mano galva, yra ne ekonominė politika vienoje valstybėje narėje. Dar turime kitą problemą, kuri, manau, yra svarbi visoms mūsų ekonomikoms. Ne tik tos, toms, kurios patyrė didesnį deficitą. Tai yra, jeigu žingsnis po žingsnio pakertame pasitikėjimą stabilumo paktu, pakertame ir Europos ekonomikos stabilumą. Viena iš priežasčių, kodėl šiandien yra salginai ramu Europos ekonomikoje, nors žinome, kad yra nemažai problemų, kurios verda po paviršimi, yra tai, kad, kad e, e, tikėjimas, kad stabilumo paktas leis konsoliduoti viešuosius finansus. Ir matome, kad tuo keliu eina ne viena valstybė narė. Ir matome, kad situacija iš karto pagerėja. Taip pat matome, kad tikras griežtas taupimas atsiranda tose valstybės narėse, kurios prieš tai na, nėra tokio žodžio, bet tai būtų išlaidavimas galvodamas, kad kuo daugiau išleisi, tuo daugiau gausi. Tokia šio, šiolaikinė alchemija, kuri pakirto daugeliu šalių ekonomikas ir sukelia problemų bendra ekonomikai. Manau, pirmiausia, reikia e, išsaugoti fiskalinę konsolidaciją valstybės narėse, nes tai iš ankstinės sąlyga investicijoms, ilgalaikiam augimui ir e, darbo vietų kūrimai. Reikia nustatyti realius prioritetus viešosiams išlaidos, išlaidoms, bet reikia apsaugoti ir stabilumo paktą, nes pasitikėjimas juo nukris, tai daug taip pat e, ant mūsų galvų kris kitų dalykų ir bus labai sunku su tomis problemomis susidoroti. Ačiū. Toliau iš Italijos ponas Paulo Gerieri. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę sudalyvauti šioje labai naudingoje diskusijoje. Mes sutinkame dėl to fakto, kad komisijos dėmesys 16 metais e, jos patiktose e, rekomendacijose yra teisingas. Tai yra trys e, svarbiausi ramšiai ir prioritetai yra labai svarbus. Tai yra parama investicijoms, struktūrinių reformų vykdymas ir atsakingo požiūrį į viešosios finansus išlaikymas. Be abejonės, struktūrinės reformos, kurias, kaip žinome, daugelis šalių vykdo, gali smarkiai prisidėti prie potencialios pasiūlos kūrimo šalyje ir Europoje apskritai. Šalis, Italija kaip šalis e, giliai koreguojasi struktūrinių reformų prasme pagal ataskaitą, mes e, gyvendome nemažai 16 metų rekomendacijų ir pasakime nemažai pažangos. E, tai yra įgyvenimo daugiau 25 procentus kitų rekomendacijų. Kaip šalis esame įsitikinę, kad e, tokie įsipareigojimai yra labai svarbus. Tačiau reikėtų daryti ir daugiau atskiroje šalyje, pavyzdžiui, Italijoje, gernant reformų turinį. Taip pat labai svarbu, kad struktūrinė reforma vyktų tinkamoje išorinėje aplinkoje, tai yra makroekonominėje aplinkoje. kad būtų atskleistas reformos visas potencialas. Deja, nors šioks toks atsigavimas yra, eurozonos ekonomikos atsigavimas ir visos Europos ekonomikos augimas yra per kuklus. Kaip tinkamai reaguoti į tos socialinius ekonominius kaštus ir e, spręsti aukšto nedarbo ligmens problemą. Tai labai svarbu, kad e, tas menkas augimas paspartėtų. Aš sutinku su šiuo pranešimu, su to, ką sako pranešėjas. Šiandien labai svarbu vidaus paklausa eurozonoje. Būtent palaikyti tą vidaus paklausą. Turime turtingiausią pasaulio rinką, tačiau mes jos neišnaudojame kad užtikrintume, palaikytume ekonomikos augimą. Kodėl? Todėl, kad mūsų fiskalinė politika nepakankamai remia vidaus paklausą. Ir netgi investicijos viešos ir privačios pakankamai prie to neprisideda. Todėl būtina pabrėžti, ir tai yra mūsų šalies pozicija, tai, kad padidintume potencialų eurozonos ir ekonomikos augimą augimą reikia ekspa, labiau ekspansinės fiskalinės politikos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad įgyvendintume labiau ekspansinę fiskalinę politiką, turime eurozonoje apskritai tai dėkti, siekti pozityvių e, rezultatų fiskalinių balansų prasme. Tai yra tos fiskalinės pozicijos prasme. Kaip žinome, daug metų, nuo 11 iki 15 metų šis fiskalinis balansas buvo neigiamas, tai labai ribojantis. Šiandien, kas yra pozityvu, jis yra pozityvioje teritorijoje, bet visgi jis tiek daug neprisideda prie ekonomikos augimo. Taigi mūsų nuomonė tai yra labai svarbu, būtent pagerinti fiskalinę poziciją ir galbūt peržiūrėti kai kurios parametrus. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad kartu su fiskalinė politika labai svarbu didinti viešų investicijų lygmenį Europoje. Nes, kaip jau esame matėme, kad makroekonominė ir mikroekonominė prasme tai yra labai svarbu. Taigi tai būtų tinkama kryptis 17 metais. Ačiū. Ačiū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 ir padėkoti Jums už galimybę pasisakyti čia, kadangi tai yra galimybė išgirsti nacionalinių parlamentų poziciją ir balsą dėl Europos semestro. Mūsų pozicija yra tokia. Mes manome, jog Europos semestro konfiguracija yra gera. Rekomendacijos valstybėms yra trumpos ir tai yra Gerai, rekomendacijos remiasi faktais, tai taip pat yra labai geras dalykas. Mes norime užtikrinti mūsų ekonomikos stabilumą. Ekonomikos augimas mūsų valstybėje yra dvigubai didesnis negu ekonomikos augimo vidurkis Europoje. BVP augimas, tuo būdu yra puikus, mes turime, žinoma, užtikrinti biudžeto stabilumą, Vengrijos vyriausybė labai rimtai žiūri į tai. Biudžeto deficitas yra mažesnis nei 3 procentai, netgi mažesnis nei 2 procentai tam tikrais laikotarpiais, tad biudžeto stabilumas iš tikrųjų yra užtikrinamas ir jau pakankamai ilgai. Jau šešerius metus valstybės skola mažėja, tai reiškia, jog e, e, valstybės skolos lygis yra kol kas dar suvaldomas. Vengrija dabar priklauso tai valstybių kategorijai, kuriai rekomendacijos yra teigiamas. Europos komisija atsižvelgia į mūsų pažangą ekonomikos srityje. Europos komisija sveikina Vengrijos pasiektus rezultatus. Vengrijoje nėra rizikos, jog e, bus finansinis disbalansas. Rekomendacijos remiasi patikimais duomenimis ir taip turėtų būti ir ateityje nes tai yra labai svarbu siekiant imtis adekvačių ir tinkamų priemonių valstybėms. Būtinai turi būti remiamasi patikima faktinė informacija rengiant rekomendacijas. Vengrija apskritai gavo tris rekomendacijas. Tos rekomendacijos visiškai sutampa su Vengrijos numatytais, e, vyriausybės numatytais tikslais, tai yra biudžeto drausmė visų pirma, ir mes toliau dedame pastangas tą linkime. Mokesčių aspektas, mes darysime kai kurias mokesčių sistemos reformas, kad e, užtikrintume didesnį stabilumą įmonėms, geresnį numatomumą, kad į Vengrijos ekonomiką būtų investuojama daugiau. Užimtumas viešajame sektoriuje čia taip pat bus kai kurių pokyčių netolimoje ateityje Vengrijoje. Mes e, tikimės, jog e, nacionaliniu mastu bedarbių skaičius mažės. Mes manome, jog e, specifinės rekomendacijos valstybėms yra tinkamai su formatuotos Ir e, šioje srityje iš tikrųjų yra nuveikiamas labai teigiamas darbas. Mes e, susitikome su finansų generalinio direktorato atstovu ir aptarėme su juo Vengrijos reformas. Aptarėme taip pat ir specifines rekomendacijas Vengrijai. Mes manome, kad tai, kas yra siūloma mums Europos semestro kontekste yra visiškai tinkami ir tikslingi dalykai. Ačiū toliau Kerasimov Balūras, Graikija. Pana Galtieri, labai malonu su jumis susitikti asmeniškai, mes anksčiau esame susirašinėję Manau, kad jūs esate labai objektivus e, žmogus ir nebejodamas išsakote savo nuomonę. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad jūs tikrai esate Graikijos draugas. Manau, kad šios nuomonės laikomasi apskritai Graikijos parlamente. Mūsų šalis, kaip žinote, šiuo metu turi paramos programą ir nedalyvauja makroekonominių disbalansų procedūroje tiesiogiai. Tačiau politika, apie kurią kalbame šiandien, objektyviai turi įtakos ne tik e, dalyvaujančioms valstybėms narėms, bet ir mūsų šaliai. Taigi turime išsiaiškinti, turime matyti finansinės krizės priežastis bendrai, kodėl ES ir JAV pateko į krizę tuo pat metu, metu tačiau JAV iš tos krizės išbrido prieš trejus metus ir augimas gana aukštas. tai kokia yra ekonominės politikos Europoje problema? Kolegos kalba apie reformas. Šio reformos kokia kryptimi? Tie žodžiai nėra neutralūs. Puikiai žinoma, kad viskam Europoje vadovauja neoliberalai. Tai kai kalbame apie reformas, tai neturi reikšti gerbuvio valstybės pabaigos nereiškia darbo žmonių teisų praradimo. Turėčiau paminėti dar keletą dalykų apie ekonomiką. Piliečių nuomonė apie ES taip pat e, smuko ekonominė prasme. Panaudojant ekonominį terminą netokiu mastu kaip 1929 metais, bet panašiai kaip ekonomikos situacija Graikijoje pastaraisiais metais. Augimo nėra. Vyroja stagnacija. Vintas dalykas, kur patirime augimą, tai yra neligybės srityje, socialinėje srityje. Tuo pat metu yra bumas skurde, skurdo augime ir nedarbo augime. Mm, nesakyčiau, kad tai yra tik tai Graikijoje. programos metais Graikijoje per trejus metus nedarbas pasiekė 29 procentus, tai yra daugiau kaip padvigubėjo ir kažkaip vis tiek reikia iš to situacijos suktis. Taigi, kolegos, mums reikia radikalių pokyčių. Mums reikia augimo pakto. pakto, kuris kalbėtų apie sąžiningą tvarų augimą, pagristų į dar, teisę į darbą ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kurios pažeidžiamos. Tuo pat metu reikia stiprinti dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ir e, kažką daryti su socialiniais rodikliais. Kitaip sakant, nedarbas ir skurdas ES nėra nepriklausomi nekintamieji. Jie yra kitų politikos sričių rezultatas, kai jos reguliuojamas centralizuotų būdu per fiskalinį stabilumą. O pilietis, darbo žmogus yra pasmetęs tarp viso šio žargono, o galtinis rezultatas yra tas, kad valstybės narės Europos, Europos ekonomika e, yra tiesiog kažkoje pelkėje. Piliečių akise tai neturi, e, Europos politika neturi jokio statuso. Nežinau, kas bus po Brexito. Man atrodo, mes esame dar tik tai šio kero pradžioje. Kita vertus, egzistuoja dvigubi standartai, pavyzdžiui, Vokietija. turi 8 procentų perviršį, kas taip pat netitinka e, augimo ir stabilumo pakto. Pone pirminkė, jūs sakėte 9 procentai, taip? Pirmas beres. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Dėkuoju už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis. Šiuo metu Europos parlamentas rengiasi vertinti rekomendacijas valstybėms, taip pat 16 e, metų ekonomikos augimo apžvalgą ir todėl labai svarbu diskutuoti šitais klausimais mūsų tarnybos e, parengė tas rekomendacijas valstybėms, puikiai atliktas tas darbas. Mes matome, jog pažangos pasiekta ne, virs, ne visur, tačiau ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose uh, yra norima, kad rekomendacijų būtų mažiau ir kad jos būtų tikslingesnės ir labiau atitiktų realybę, užuot e, rengus e, kiekvienai valstybei rekomendacijas, kurios iš principo yra e, tos pačios rekomendacijos štampavimas. Specifinės rekomendacijos valstybėms e, narėms rekomenduoja tam tikrus veiksmus ekonomikos srityje ir čia yra tam tikros dar, čia yra tam tikros pažangos rezervas. Man atrodo, jog e, šitie dalykai yra būtini dėl trijų priežasčių. Mes turime naudoti visas įmanomas ekonominės politikos priemonės, kurios e, šiuo metu yra uh, Svarbu taip pat, kad e, makroekonomikio disbalanso procedūra būtų naudojama ir turime pasimokyti visko, ko turime pasimokyti iš to mechanizmo taikymo srities. Kol kas aš nesu tikra, kad mes e, tą patirtimį maksimaliai remiamis. Taip pat e, dviejų dokumentų rinkinys ir šešių dokumentų rinkinys Reikia, kad valstybės narės laikytųsi visų taisyklių. Ir makroekonominio disbalanso taisyklės taip pat yra nemažiau svarbios šitame kontekste. Tad komisija turi imtis tokių priemonių, e, kuriomis e, būtų iš tikrųjų pasitikima. Toliau, rekomendacijos dėl investicijų komisija rekomendacijose valstybėse narėse, tai mini, tai yra pirmas žingsnis, tačiau kažkas pasisakydamas kalbėjo apie privačias investicijas ir viešasias investicijas. Jūs žinote, kokia yra mūsų padėtis šito klausimu, kol kas trūksta pasitikėjimo ir mes turime eiti žengdami abiejomis kojomis. Reikia ir privačių, ir viešųjų investicijų. Šiuo metu mes kalbame apie Junkerio plano antrąjį etapą. Ir čia taip pat turime pasimokyti iš savo patirties, galvodami apie makroekonomikos brandolį europiniu mastu. Ir mes turime tai aptarti kartu. Kodėl mes norime ir kokiu tikslu norime e, įgyvendinti Junkerio planą tam, kad e, pagerintume savo ekonomikos padėtį visose valstybėse kuomet įgyvendinamos rekomendacijos valstybėms, tai kol kas padaroma ne viskas ir e, gali būti daugiau pažangos. Ypač tai pasakytina apie mokesčių sritį. Mokesčių sritis, kaip žinome, nėra bendrijos kompetencijos sritis, tai yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Ir galbūt turėtume taip orientuoti valstybių mokesčių sritis politiką ar ekonominę politiką, kad būtų įmanomas globalus arbitražas. Ir komisija galėtų galbūt čia siekti geresnės pusiausvėros darbo ir, ir, ir mokesčių, užimtumo ir mokesčių e, sistemas. Manau, kad šitie klausimai rūpi mums visiems. Dėkuoju, Paulo Trygo Pereira, Portugalija. Europos parlamento nariai ir nacionalinio parlamento nariai. Aš, as, aš vienintelis atstovauju Portugalijos parlamentui ir aš pasistengsiu pateikti jums e, tokią perspektyvą, e, kuriai vienbalsiai pritarė e, Portugalijos parlamento nariai. Ir apskritai jie atspindi ir mūsų žmonių nuomonę. Šis susitikimas vyksta labai svarbių laikų. Kaip jums yra žinoma, Spalio trečią dieną įvyks bendras ekonomikos reikalų regionų reikalų komiteto posėdis, kuriame dalyvaus du komisijos nariai - Kretų ir dar vienas komisijos narys. Ir tai bus puikia proga sustiprinti šių dviejų institucijų bendradarbiavimui. Ir tame susitikime bus kalbama apie tai, ar reikėtų Portugaliją ir Ispaniją taikyti sankcijas tokias kaip e, ribojimo prieigos prie struktūrinių fondų ribojimas, dėl to, kad 2015 metais šios šalis negyvendino komisijos tarybos pateiktas rekomendacijas. Ir todėl pirmiausia, aš norėčiau pasakyti du dalykus. Štai kas. Portugalijos parlamento nariai, atstovaujantis įvairioms politinėms e, partijoms, Ir pasakyčiau, didžioji dauguma Portugalijos žmonių sutarė, kad šios sankcijos ne tik yra neteisingos, bet ir duos visiškai priešingų rezultatų. Sprendimas pritaikyti sankcijas sumažins žmonių paramą Europos integracijos projektui Portugalijoje. Aš puikiai suprantu, kad visose ES institucijose yra žmonių, kurie laikosi griežtos pozicijos ir kurie mano, kad visomis aplinkybėmis, kad ir kokia būtų ekonominė ir socialinė situacija, reikia laikytis taisyklių. Ir jiems atrodo, kad taisyklės yra skirtos tam, kad galima būtų pasiekti nustatytų tikslų ir uh, Todėl jas reikia taikyti lankščiai, atsižvelgiant į tai, kaip tos taisyklės veikia padėti konkrečioje šalyje ir kaip da, e, jų turinys įtakoja pasitikėjimą tomis taisyklėmis. Taigi, pirmoji mano žinia tai yra tai, kad taisyklės reikia leisti vykdyti lankščiai, galvojant apie bendrą ES interesą. Taigi, aš Dabar kreipiuosi pirmiausia į tuos, kurie turi tokią labai griežtą poziciją. Aš norėčiau pabandyti e, jūs įtikinti, kad Europos, e, Europa turi būti suinteresuota štai kuo. Pirmiausia, jį turi dabar po įvykus breksitui daryti viską, kad 27 valstybės narės e, sutelktų savo pastangas. Dar prieš metus Mes e, galvojame apie tai, kad ES yra 28, po to, kad šalis po to bus 29, 30 ir taip toliau, tačiau šiandien situacija yra pasikeitusi. Bet to norėčiau pasakyti, kad tai, kas yra parašyta metinės augimo apžvalgoje, yra investicijų skatinimas, investicijų atgaivinimas yra pirmasis prioritetas. Bet to reikėjo baigti banky, banky, kurti bankininkystės sąjungą tam, kad galima būtų užtikrinti finansinį stabilumą. Taigi, be augimo ir naujų darbo vietų Europos projektas žlugs. Aš nenorėčiau dabar gilintis į detalės. Ir e, todėl nor, Baigdamas, tikėdamas, kad suteiksite man galimybę pasisakyti vėliau, aš pasakysiu, kad trumpai tariant, Portugalija 2016 metais siekia fiskalinio konsolidavimo ir todėl mums galima bus nutraukti pervešinio deficito procedūrą komisijai, anot komisijos prognozo, nes dabar deficitas sudaro 2,7 procento. Ir komisija nagrinės ar reikia dabar bausti šalį, kuri e, iš tikrųjų gerina fiskalinį konsolidavimą ir mažino skolos ir bendrojo vidaus produkto santykį. Pagalvokime, ar iš tikrųjų da, e, reikėtų bausti tokią šalį. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu pasisakyti vėliau. Dėkoju. Having... Dėkoju ir dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad priminti mums, kad uh, Kita pirmadienį vyks struktūrinio dialogo posėdis, kuriame iš tikrųjų dalyvaus regionų plėtros ir ekonomikos reikalų komiteto nariai. Ir mes iš tikrųjų kalbėsime apie tai, ar reikėtų nutraukti struktūrinių fondų paramą tam tikroms šalims. Iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Įtin aktualus Portugalijai. Marko Valį, prašau. Sì, grazie Presidente. Dėkoju pirmininkė, dėkoju nacionalinių parlamento nariams, kurie dalyvauja šiame dialoge. Noriu pasakyti, jog Europos svajonė, kaip patrodo, tampa košmaru, nes rekomendacijos yra rengiamas valstybėms narėms, tačiau atrodo, kad tos rekomendacijos nepatinka piliečiams, nepatinka tų piliečių atstovams ir matome, kad toks receptas jau patyrė fiasko. Uh, nes buvo griežtos ekonominės priemonės, privatizavimas, privačios investicijos, e, priemonės, kurių imtasi darbo rinkoje, Graikijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Šitie dalykai yra įgyvendinami siekiant e, apsaugoti politinį instrumentą eurą. Ir visą tai vyksta, kuomet iškyla monetarinių problemų e, ir tai turi neigiamų pasiekmių atlyginimams ir taip toliau. Va čia slypi tas e, svertas, kurį e, turėtume kažkaip panaudoti. Ir suprantame, kad viena pinigų politika negali būti vykdoma 19 valstybių, nes tose valstybėse ir palūkanos skiriasi, ir, ir, ir kiti aspektai. 24 oficialios kalbos yra Europos Sąjungoje ir tai kelia problemų mūsų darbuotojų judumui. Jungtinėse valstijose yra viena kalba ir viena erdvė, kurioje gali judėti darbuotojai pas, pas mus e, toje pačioje srityje yra dar daug e, kliučių. Ponas Dragi nesenai kalbėjo apie šitos e, aspektus. Aš manau, kad tą programą, kurią dabar gyveniname, galėtume pavadinti Walking Dead programa. Nes Europoje euro zona gali subirėti ir to subirėjimo nebus įmanoma su, kontroliuoti, todėl kad kai kurios valstybės narės gali renkti referendumus ir nuspręsti vienašališkai išeiti iš tos e, zonos. Ir e, matėme, kaip e, trūksta demokratijos ir kokių sankcijų yra įmamasi prieš Portugaliją ir Ispaniją. Tai, kad rekomendacijos yra teikiamos technikų ir ne visuomet atsižvelgiama į politinius aspektus ir dėl to, mano nuomonė, iškyla e, e, rizikos. Tie pasiūlymai, kurie yra pateikiami dėl valdysenos keitimo ateityje, nėra rimti pasiūlymai. Kalbama apie e, trijulės institucionalizavimą, apie mokesčių harmonizavimą eurozonoje ir panašiai. Tai nėra tokie dalykai, kuriuos bus lengva įgyvendinti ir bus sunku juos išaiškinti mūsų rinkėjams daug lengviau būtų viskas spręsti, jeigu susėstume prie stalo, jeigu kartu konstatuotume, kad tas projektas nebegali būti gyvendinamas taip, kaip dabar gyvendinamas, jog reikia pereiti prie bendradarbiavimo tarp valstybių, nes antraip viskas gali subirėti ir tuomet mes nebekontroliuosime padėties ir gali kilti konfliktas Europoje. Aš manau, kad patys didžiausi antieuropiečiai yra e, Europos komisijos technikai, kurie rengia tas e, rekomendacijas ir jie būtent įrodė, jog jų veikla yra fiasko ir dėl jų veiklos prasidėjo politinė krizė. Tuo tarpu dabar mes turime ieškoti kitų sprendimų, o ne dogmatiškai ginti eurą. Europos sąjunga jau ne vieną kartą yra parodžius, jog jinai E, gina didelės įmonės, to tarpu Europos piliečiai nori atskaitomybės. Aš atstovauju tokiai politiniai jėgai, kuri pagal apklausas Italijoje, e, pagal kai kurias apklausas yra vertinama kaip e, stipriausia politinė jėga. Mes uh,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 Mums labai malonu yra sugrįžti į Europos parlamentą, kad galėtume aptarti Europos semestro klausimus. Pas mus sėkmingai buvo gyvendinta ta koregavimo procedūra, baigta buvo kovo mėnesį ir mes manome, kad tas procesas padėjo mums įgyvendinti labai reikalingas reformas. Reformų reikia ir valstybėse narise, ir Europos Sąjungoje. Yra gerai žinoma, kad e, euro zona nėra tobula, ne viskas joje sklandžiai vyksta ir mes žinome, kad yra dalykų, kurie e, tikrai sunkiai yra gyvendinami. Kai kuriuose valstybėse narėse yra makroekonominio disbalanso, kuris dažnai e, yra eksportuojamas į kitas valstybės narės. Mes e, turėtume teisingai pasirinkti tolesnių, savo tolesnius žingsnius. Turėtume kurti tokią politiką, kuri kurtų pridėtinę vertę ir padėtų mums siekti bendrų tikslų. Dabar kalbėdamas apie Kiprui skirtas rekomendacijas, galiu pasakyti, kad mes pritarėm šiom rekomendacijom Mes jau pradėjome įgyvendinti labai svarbias reformas, ypač svarbi yra pensijų reforma. Taip pat mes įvedėme minimalų atlyginimą, kuris užtikrins minimalės būtinės pajamas kiekvienam gyventojui ir kiekvienai šeimai. Taigi Ne už visas reformas tenka sumokėti paprastiems žmonėms. Yra ir tokių reformų, kurie susilaukia žmonių pritarimo. Mūsų vyriausybė pateikė Kipro parlamentui kelis įstatymų projektus ir aš tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos jie bus patvirtinti. Viešasis sektorius taip pat yra reformuojamas gerinant e, valstybės tarnautojų judumą. Taip pat mes e, tobuliname ir elektroninės vyriausybės, e, elektroninio administravimo paslaugų teikimą. Tai yra itin aktualu savivaldybėse. nes e, tai padėjo savivaldybėms teikti e, aukštos kokybės paslaugas žmonėms labai mažomis sąnaudomis. Taip pat stengiamės mažinti ir e, priva, privačio ir viešo sektorių įsiskolinimą bei mažinti neveiksnių skolų apimti savo bankuose. Aš galiu pasakyti, kad uh, Ekonominė situacija yra geresnė, nei mes tikėjomės ir todėl mes optimistiškai žvelgiame į ateitį. Mes tikėmės, kad augimas 2016 metais pasieks 2,7 procento. Tai yra e, kur kas daugiau nei ES vidurkis, o mūsų fiskalinis deficitas yra nulinis. Ir tikimės, kad 2017 metais augimas pasieks 3 procentus, o fiskalinis deficitas sudarys pusę procentinio punkto BVP. Ir visi šie veiksniai turėtų padėti mums mažinti nedarbo lygį ir mažinti neveiksnių skolų apimtį. Mes taip pat sumažiname kai kuriuos mokesčius. Ir aš manau, kad mūsų patirtis įrodo, kad galima laikytis ir fiskalinės drausmės ir skatinti augimą. Kartu Mūsų deficitas nuo 6 procentų sumažėjo iki nulio per dviejus metus ir dabar matome, kad ūkis atsigauna, dėjimo tempai yra pakankamai spūdingi ir tikimės, kad ir ateityje jie tokie ir išliks. Dėkuoju, dabar Latvijos atstovas Richard, Richard Kols. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdamas apie šalims skirtas rekomendacijas nieko negaliu pasakyti, bet aš norėčiau pakalbėti šiandien apie vieną dalyką, kuris yra aktualus ES lygmenių ir apie kurį mano galva kol kas nebuvo kalbėta, bet būtent dėl jo mūsų ekonomikos augimas yra toks lėtas. Ir tas pats veiksnis trukdo mums kovoti su pilkaja nelegalia ekonomika ir tai yra nedeklaruotas darbas, e, kuris gali, sudary, kuris ga, gali pasiekti ne 7 procentus viso ES BVP. Tas reiškinys e, tikrai turi labai daug pašalinių veiksnių. Jis e, pridaro žalos ir mūsų biudžetui, ir mūsų mokesčių sistemoms. Nedarbas e, sprendžiamas yra įvairiomis priemonėmis, e, nedarbo problema, tačiau niekas nekalba apie tą, ne, tą neteisėtą, nedeklaruotą darbą. Ir problemos mastai tik tai didėja. Mes žinome, kad 500, 500 prieglopšio prašytojų, kurie, kurių prašymai buvo atmesti, liko gyventi Vokietijoje. Taigi, iš ko tie žmonės gyvena? Ir e, žmonės nori žinoti atsakymus, ypač tie, kurie patys neturi darbo. Todėl aš norėčiau pareikalauti imtis priemonių tam, kad būtų e, kovojama su šiuo reiškiniu, kuris yra aktualus ir Latvijai, ir kitoms valstybėms narėms. Mister... Ačiū. Ponas Starbatė, Europos parlamentas. Aš kalbu EKR frakcijos vardu. Wirtschaftswachstum, Investitionen und äh, der griechische Kollege hat auch gesagt. Dėkui. Graikijos kolega kalbėjo apie ekonomikos augimą ir apie tai, jog jeigu nebus gerinamo žimtumo padėtis, e, tai ES patirs fiasko. Mes turime žiūrėti taip pat į konkrečius aspektus, į detalės. Yra tam tikrų priežasčių, dėl kurių visą tai vyksta. Europos e, e, euro erdvė nėra monolitiškas blokas. Konkurencingumo aspektas Prancūzija ir kai kurios kitos e, valstybės susiduria su eksporto mažėjimo problema ir tai daro įtaką užimtumui. Eurozonoje ekonomikos augimas buvo 1,6 procentai. Tuo tarpu ES augimas be eurozonos e, buvo 2,6 procentai. Matome, jog e, tokiose valstybėse kaip e, Vokietija ir e, Olandija skaičiai kelia dar e, didesnį susirūpinimą. Ir tuomet keliame klausimą, kodėl taip yra, kodėl Vokietijoje nedarbo lygis sumažėjo nuo 10 iki 5 procentų yra kaip jungtinėse valstijose. Kodėl kitose valstybėse yra atvirkščiai? Kodėl pietų Europos valstybėse yra bloga padėtis šituo požiūriu? Nedarbas padidėjo kai, kai kuriuose valstybėse nuo 10 iki 20 ar 25 procentų, ypač, ypač jaunimo nedarbas. Tad e, mes matome jog viduržėmė jūros baseino valstybėse yra vienaip, Vokietijoje ir Olandijoje kitaip. Vokietijoje eksportas yra remiamas. Mūsų valstybėse, mūsų valstybėse padėtis šito požiūriu yra skirtinga. Tad jeigu vienur yra remiamas eksportas, kitur pietų Europoje neremiamas, tai, konkuren... tai kelia konkurencingumo problemas. Ir aišku, ponas Dragi, taikydamas e, nulinių palūkanų politiką, taip pat nepasiekė jokių konkrečių rezultatų, todėl kad e, jokia pinigų politika negali neutralizuoti ekonominės e, padėties problemų, tokių kokios yra dabar. Mums reikia daugiau ekonomikos augimo, mes visą laiką tai sakome. Tačiau jeigu norime atsakyti šitą klausimą, tai tuomet turime imtis adekvačių priemonių, nes e, antraip kitais metais ar dar vėliau padėtis liks tokia pati ir niekas nesikeis. Viešųjų investicijų stoka ir augimas. Kiekvienas investuotojas prieš investuodamas nori įsitikinti, kad e, investicijų perspektyvos yra realios, o jeigu jų nėra, jisai neinvestuoja. O mes visą laiką kalbam apie investicijas privačias ir viešasias, bet konkrečiai nieko nevyksta. Ačiū. Labai ačiū. Klaudijo Grek, Malta. Ačiū. Pirminkė dėkoju kolegai e, Sant už pranešimą, kuris kalba apie daugelį svarbių susijusių veiksnių, kurie yra labai svarbus Europos investicijų iššūkiams. Be abejonės, komisijos e, trys e, prioritetai yra svarbus ir be abejo, ši diskusija tam pritarima, tačiau aš ypač norėčiau pakalbėti apie pirmąjį prioritetą, tai yra parama investicijoms. Noriu pabrėžti, kad e, pinigų politika pati viena nepadės užtikrinti e, ekonomikos atsigavimo ir jos stipraus augimo. Manau, kad e, dar vienas veiksnys, kuriam reikia didesnio prioriteto e, augime, tai yra didesnė naujovių reikšmė ES. Naujovis prisideda prie, prie prietinės vertės, tai paspartina produktivumą, o visą tai duoda tvarų augimą ir taip pat užtikrina investicijas. Galiausiai rezultatas yra daugiau geresnių darbo vietų ir iš esmės tai yra svarbiausia priemonė susidoroti su tomis nesėkmėmis, mažinant e, skurdo apimti Europoje. Sakyčiau, kad šiame kontekste reikia daugiau pastangų, reikia dėti skatinant naujoves, ne iš viršaus į apačią, bet horizontaliai ir visose valstybės narėse. Taip pat sakyčiau, kad mums reikia įdėkti stipresnį subsidiarumo jausmą naujovių atžvilgių. Potencialiai jos turėtų būti pridegintos konkrečiai vietoje skurtos programos kurios padidintų naujovių dėgymo intensyvumą valstybės narėse. Ir tai būtų ypač svarbu toms valstybės narėms, kurios vis dar atsilieka pagal e, inovacijų bazę e, savo pramonėje. Ačiū, pane pirminkė. Ačiū, Paloma Lopes, GUE NGL. Gracias, presidente, y buenas tardes. Hablamos de recomendaciones cuando lo que tiene que producirse es un cambio radical. Dėkuoju. Dabar reikia radikalių pokyčių, keičiant vykdomas politikas. Mums reikia viešų investicijų, reikia naujos mokesčių e, sistemos, reikia daug ką daryti atvirkščiai, negu darome dabar nes dabar e, matome, kad pinigų politika nepasiteisina, jog dabartinė valdysena nepasiteisina, europiečių problemos nesprendžiamos, yra labai daug neligybių, kur, kurių kyla dėl neoliberalios politikos ir yra finansinės balanso problema, taip kaip pavyzdžiui yra Ispanijoje, valstybės skola tris kartus padidėjo, jinai dabar didesnė už bendrą vidaus produktą. E, ir už viską moka darbuotojai. Tokiamis e, sąlygomis didelės tarptautinės įmonės bando perkelti savo veiklą į kitas valstybės ir dėl to vyksta net uh, vyksta tie neigiami procesai, apie kuriuos kalbėjome. Šiomis sąlygomis tos valstybės, kurios patiria sunkumų, yra reketuojamos. Žinome Ispanijos ir Portugalijos e, pavyzdį. Girdėjome taip pat apie Vokietiją ir Olandiją. Jų padėtis yra e, gera, tačiau rekomendacijos, kurios dabar yra teikiamas valstybėms narėms, vargu ar pagerins e, padėtį ir tie tos neligybės dar labiau gali paaštrėti pietų valstybės Ispanijos, Ispanija, Graikija, Italija, kitos gali patirti dar daugiau e, sunkumų. Daugelis šitų problemų yra susijusios ir su nacionalinio suvereniteto aspektu. Mes turime siekti daugiau Europos. Labai ačiū. Toliau ponas Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasinaudoti iš savo galimybę pasisakyti ir informuoti, kad šią savaitę ekonomikos komitetas kalbėsis ir su Europos centrinio banko pirmininku. Jis mums papasakos apie augimo prognozes ateinantiems metams. Ir jis pasakys, kad eurozonos augimas sudarys 1,7 procentų ir jis, ir jis tikisi, kad augimas bus žemesnis negu tas skaičius 17 ir 18 metais 1,6 procento. Jis jau paragino Europos centrinio banko raginimą dėl fiskalinės politikos, kuri leistų Europos Sąjungai įgyveninti tuos tikslus, kuriuos jį yra savo nusistačiusi. Taigi aš sakyčiau, kad mums reikia kažkokio tai fiskalinės politikos stimulo Europos Sąjungoje. Ar Europos semestras, semestras atitinka tą poreikį? Pinigų politik, politika viena pati negali užtikrinti tvaraus augimo ir investicijų, ko mums reikia, kad būtų kuriamos darbo vietos. Ar yra pakankamai lakstumo taikant taisyklės? Diskusija apie nuobaudas Ispanijai ir Portugalijai netgi toje situacijoje, kuomet Portugalijos deficitas yra mažesnis negu 3 procentai šiemet, yra absurdas. Tai visiškai prieštarauja tikslui turėti tokią išduo politiką, kuri stimuliuoja investicijas ir augimą. Na, o Europos semestras turėtų reikalauti toms, šalim, toms šalims, kurios turi didesnę maržą stimuliuoti augimą, taip ir darati, daryti. Tačiau kai kuriuose šalise puikiai žinome, kurios tai yra šalis, daug ką galima daryti geriau ir daugiau. E, Junkerio planas turėtų padėti panaikinti tas asimetrijas, kaip minėjo kolegos, tarp, pavyzdžiui, Vokietijos ir Pietinės Europos. Ar Junkerio planas yra naudojamas tam, kad būtų panaikinta ta asimetrija. Tokias. Tai toks klausimas, kokį aš norėčiau išklausti, užduoti. Europos semestro problema yra ta, kad mums nuolat reikia visą tai vertinti iš naujo, kad galiausiai pradėtume taikyti tokią politiką, kurie atitinka piliečių lūkesčius. Aš turiu pasakyti, kad e, kažkas turi keistis. Labai ačiū. Daugiau nėra prašymų pasisakyti. Todėl aš pats pateiksiu komentarą, nes e, mane taip pat e, įkvėpė kolegas Tarbatį ir šiaip diskusija dėl to, kodėl pakankamai neauga Europos ekonomika. Ir buvo išreikšta įvairių nuomonių, skaitant poną Hokmarko, kurio dabar čia nėra, kuris kalbėjo apie stabilumą ir augimo paktą. Aš sakyčiau, kad e, pinigų sąjunga reikalauja taisyklių. Tačiau būčiau žvalgus, jeigu sakyčiau, kad mūsų taisyklės neveikia deficito mažinimo prasme. Pirinkas Junkeris mums priminė, kad jeigu pažvelgsime į skaičius, eurozonos deficitas 6,3 2009 metais sumažėjo 1,3 procento 16 metais. Tai yra didžiulis deficito mažinimas. Negaliu sakyti, kad taisyklės neveikia. Deficitą sumažino per keletą metų daugiau kaip e, vieno trešdalio. JAV e, deficitas yra 4,4, eurozonos yra 1,9 procentų. E, Nesprendimas sakyti, kad reikia didinti deficitą. Tačiau sunku prieštarauti tiems, kad, kurie sako, kurie sako ir G22, EMF, TVF ir ECB kurie mes turime šiek tiek ekspansinį fiskalinę poziciją 16 metais, po neutralios pozicijos 15 metais. Ką darysime 17? Ar reikės e, mažinti tą fiskalinę poziciją vėl, ar išlaikyti šiek tiek ekspansinę poziciją? Tai yra klausimas. Manau, kad atsakymas yra aiškus, mums reikia išlaikyti ekspansinę fiskalinę poziciją, o negrįžti prie sustraukimo. Vienas kablelis 9 procento rodo, kad turime tikrai nepakankamą visuminę paklausą. Taip pat, kaip ponas Dragiai yra priminęs mums, e, reikia kalbėti ir apie tos paklausos kokybę, svarbiausias žodis yra investicijos. Svarbiausia ne vien tik visuminė paklausa, bet ir įnašas į augimo potencialą, tai yra ir paklausa, ir pasiūla tuo pat metu. Sunku paneigti, kad turime didžiulį disbalansą tarp santaupų ir investicijų. Jis yra didžiulis. Mes sėdime ant didžiulių pinigų krūvų, o tie pinigai arba išeina iš Europos finansuoti investicijas kitur, arba tiesiog lieka santopomis, netampa investicijomis. Tai yra didžiausia problema. Aišku, reikia daugiau privačių investicijų, tačiau manau, kad e, e, remiančios fiskalinės pozicijos aspektas yra svarbus. Aš pasakyčiau prieš ekspansinę ECB politiką, prieš vidaus paklausos didinimą, prieš skolinimąsi ES lygmenių reikėtų daryti kažką iš tų dalykus, nes jeigu nieko iš jų nedarysime, tai man atrodo bus sunku kalbėti ir apie tai, kaip buvo keliamas klausimas, kaip išgyventi su bendra valiuta. Tai yra svarbiausia problema, kurią turime aptarinėti toliau. Aš pritariu tiems, kurie sako tuo pat metu, kad mums reikia konvergencijos ir konkurencingumo didinimo. Daugiau koordinuoti ekonominę politiką, kad e, galėtume dėkti struktūrinės reformas ir didinti našumą ir gilinti bendrąją rinką. Tai yra labai svarbus mūsų turtas. Manau, kad diskusija buvo labai įdomi, dar turime šiek tiek laiko, todėl aš nenoriu dar užbaigti šios diskusijos. Jeigu kas nors dar nori pateikti keletą komentarų prieš suteikiant žodį pranešėjui, tai būtų pats laikas tai padaryti. Prašom. Herr Vorsitzender, danke, dass Sie das nochmal erläutert haben. Äh, wir, wir können ja doch Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju, kad vėl e, viską pakomentavote ir paaiškinote. Yra tam tikri esminiai e, ekonomikos principai, kurie čia turi būti taikomi. Mes turime įgyvendinti kaiminystės politiką. Ir dabar matome, kad e, valstybės narės elgesi labai skirtingai. Vokietija eksportuoja prekes, to tarpu kitos valstybės eksportuoja savo darbo jėgą į Vokietiją. Mes turime e, siekti ekonomikos augimo, bet per pinigų politiką tokią, kokią vykdame dabar, mes to nepadarysime. Ir e, Centrinės Europos bankas taip pat negalės to padaryti, nes e, struktūrinės politikos įgyvendinimas yra atidedamas neaiškiam laikui ir dėl to yra problema ir su mm, palūkanų e, taikymu e, ar tų ne, negatyvių palūkanų taikymas, kokias e, įgyvendina dragi, neduos norimų rezultatų. Dragi politika kaip tik tai e, pasireiškė tuo, jog e, žemiausias vardiklis ėmė dominuoti ir matome, kad padėtis iš principo e, blogėja. Yra būtina konstatuoti padėti atvirai ir imtis tų priemonių, kurių reikia. Mes e, turime siekti, kad ES užtikrintų sanglaudą, nes e, antraip pinigų sąjunga subirės ilgalaikėje perspektyvoje. Mes e, turime iš tikrųjų padėti įsiskolinusioms valstybėms. Turime suteikti toms valstybėms galimybę išsikapstyti iš krizės, užtikrinti darbo vietų kūrimą. Mes dabar konstatuojame, jog investuoti į Graikiją pinigai dabar duoda rezultatų. Graikijai dabar reikia vykdyti tokią pinigų politiką, kuri e, yra konkurencinga. Graikijai reikia taip pat, jog dalis skolos būtų anuliuota, nes Graikija niekuomet nesugebės gražinti tos e, skolos. Įmonė, kuri bankrutuoja, jeigu jinai nori atsigauti, jinai taip pat turi atsikratyti tam tikrą e, balasto. Mes negalime uh, ir toliau taikyti tų pačių receptų e, kaip iki šiol ir laukti, jog įvyks kažkoks stebuklas. Tai yra iliuzija. Dėkoju. E, mūsų diskusija darosi vis gyvesnė. Dar turime 20 minučių kolega iš Niderlandų. Prašau. Jūs pradėkite ir po to kitas kolega prates. Taip, iš tikrųjų, diskusija pagyvėjo ir aš atėjau čia, todėl kad aš noriu, kad ES išgyventų, nors mano šalyje yra partijų, kurios norėtų, kad ji žlugtų, o aš kaip tik noriu, kad ji išgyventų ir būtų stipresnė ateityje. Kolega iš Portugalijos sakė, kad jei Portugalija bus nubausta, tuomet žmonės nebenorės Europos. Bet mano šalyje yra kitaip. Jei yra taisyklių, kurių kai kurios šalės nesilaiko ir tos šalės nėra baudžiamos už tai, tuomet mano šalies žmonės nebepasitikės ES. Kolegė iš Ispanijos sakė, kad Niderlandai ir Vokietija turi priekybos perviršių ir mes to didžiuojamės. Mes užimam ketvirtą vietą konkurencingiausių pasaulio šalių sąraše ir mes tuo didžiuojamės ir būtent todėl mes ir laimėjame rinkimus. Ir mes tikrai nesustiprinsime ES, jei e, trukdysime stipriausiems išgyventi nori. Dėkoju. Taip, reikėtų kartu ir vertinti, ar taikomos taisyklės iš tikrųjų yra tinkamos, ar jos yra protingos, nes suprantame, kad reikia e, pasirinkti problemams spręsti tinkamas priemonės. Tuš, ar galime iš tikrųjų uh, atkirsti nuo struktūrinių fondų tas šalis, kurių viešasis deficitas yra mažesnis nei 3 procentų ir kuriuose a, nėra pakankamai investuojama. Štai apie ką reikėtų pagalvoti. Um, yeah, the, the debate... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu ekonomikos profesorius ir džiaugiuosi, kad diskusija pagyvėjo. Ji man tikrai labai patinka. Dabar kreipiuosi į kolegą iš Vokietijos. Mes visose frakcijose, visose politinėse partijose pritarėme ponui Dragi. Monti pasiūlyta politika yra įgyvendinama ir jau nieko, at, atsiprašau, pinigų politika yra įgyvendinama ir nieko jau čia nepadarysi. Ir iš tikrųjų neveiksnios paskolos ir kitos problemos trukdo bankams gerai dirbti daugelį šalių. Todėl turime visą dėmesį skirti fiskaliniai politikai. Ir čia norėčiau išsakyti štai tokį argumentą. Gerbiamasis kolega, kuris sėdė prieš mane, kolega iš Niderlandų, pasakė, kad makroekonominės disbalansas kai kuriuose šalise yra dalykas, už kurį turi atsakyti tik ta šali, šalis. O aš manau, kad mums reikia pasidalinti atsakomybę. Kai kurios šalis vykdė gal ir netinkamiausią, ne pačią geriausią politiką praeitėje ir dėl to jo, joms buvo pritaikytos taupimo priemonės. Ir Europos Sąjunga sukūrė ekonomikos ir pinigų sąjungą, kaip mums priminė pirkių, pirmininkai penkių pirmininkų pra, pranešime. Ir aš nežinau iš tikrųjų, ar mums pavyks kurti, išgyventi be fiskalinės sąjungos, be mokesčių sąjungos. Čia viskas yra aišku. Arba mes turime žengti į priekį, beje, kaip ir pasiūlė mūsų pirmininkai penkių pirmininkų pranešime, stengdamiesi absorbuoti struktūrinius sukretimus šalis, valstybėse narėse Arba mes galime elgtis taip, kaip siūlo tos griežtosios pozicijos šalininkai. Tai yra reikalauti, kad Portugalija, Ispanija ir kai kurios kitos šalės tai griežtai laikytųsi taisyklių. Yra ir Vokietijoje yra makroekonominio disbalanso. Bet baigdamas, aš pritariu tam, ką sakė pirmininkas. Mes turime kitais metais pradėti kalbėti apie. The... Fiskalinės pozicijos ekspansija, turime uh, galvoti apie fiskalinę konsolidaciją. Ir tos šalės, e, gelio šalės, tokios kaip Vokietija, turėtų užsimti politinį, fiskalinės politikos ekspansiją. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι ο διάλογος ε, άναψε. Ačiū pirmininkė dialogas iš tikrųjų tampa gyvas, diskusija gyva ir norėčiau pakalbėti apie tokias šalis kaip Niderlandai. Kolega, turime nepamiršti ir istorijos. 50-60 metų apie tai, ką išgyveno kiekviena šalis, su kokiamis susidūrė jos nelaimėmis ar išorės intervencijomis. ir galbūt e, ar jos buvo e, kolonijinės valstybės ir galėjo turtą kurti tokiu būdu. Na, kaip ten būtų istorija, yra kita tema. Kitas kolega e, sakė, kad sprendimas yra įsivės nacionalinės valiutas ir taip mes galėsime nustatyti savo valiutos kursą. Norėčiau pasakyti štai ką. Valiutos kursas, su kuriuo įstojame į eurozoną, tiek Graikija, tiek kitos šalis nebuvo mums labai palankus. Jis iš esmės mm, euras iš esmės buvo susijęs su Vokietijos markė. Graikija šešis metus išgyvena koregavimo programą. Paklausykite, paskui galėsite šaipytis iš Graikijos. Skola daugiau negu padvigubėjo. E, iš esmės, e, programa buvo pradėta, kad sumažintume skolą, bet jį padvigubėjo. Nuosmukis 25 procentai. Netgi per didelį nuosmukį 39 metais nebuvo toks nuosmukis. Nedarbas 27 procentai. O nedarbas jaunimo tarp absolventų tarpe 60 procentų. Ką jie daro? Jie išvyksta į kitas didesnės Europos šalis, JAV, Australiją, mokslininkai, inžinieriai, gydytojai. Žmonės, kurie baigia mokslus, panaudodami mūsų išteklius, jie išvyksta. TVF po ketverių metų pripažino, kad padarė klaidą, panaudodami rodiklius ir dabar kalba apie jau socialinės sąlygas. Šiandien kaip 33 procentai Graikijos žmonių gyvena skurde. Tokia yra tikrovė. Mes negalime netgi valdyti šalies. Nes jie mums sako, ką daryti Netgi apie tai mums nurodinėja, ką mokyti mokykloje, ne tik ekonominius dalykus. Na ir jie reikalauja, kad pirminis perviršys būtų 3-4 procentai per kiekvienais metais. Istoriškai, kuri šalis kada nors yra tai pasiekusi kalbate apie 2,5 procento deficitą. Istoriškai, kokia šalis yra kasmet pasiekusi 2,5 procento perviršį, kad galėtų išmokėti skolas. Visą tai augimo sąskaita. Ir paskutinis dalykas - skola. Kaip sakiau, skola padvigubėjo, daugiau negu padvigubėjo, panaudojant šį trejato receptą. Ar galime dabar ją sumažinti? Kai kurie kolegos jau mane, galbūt jie teisūs. Niekas e, tokiamis sąlygomis neišgyventų. Mūsų skolos mažinimas. Istoriškai noriu priminti, kad po karo Graikija 1953 metais atsisakė savo skolos reikalavimų Graikijai, e, Vokietijai. Prašom kalbėti po vieną, dvi minutės maksimum. Paula Galtyrė. Manau, kad Man atrodo, kad visi stengiamės kurti gerą politiką, tačiau jeigu nesutrėme dėl diagnozės, aš visada stebiuosi klausantis istorijos, kad kiekybinis skatinimas e, sukelia mažas palūkanų normas. Priešingai, kiekybinis skatinimas yra mažų palūkanų normų poveikis. Svarbu įvertinti tai, kad yra e, disbalansas tarp santaupų ir investicijų makroekonominių lygmenių. Tai yra baziniai ekonominiai veiksniai. Kai kritikuojame kiekybinį skatinimą, mes negalime jo kritikuoti kaip lemiančio veiksmo. Veiksnio antra, absoliučiai teisinga yra tai, kad nekonvencinė pinigų politikos nepakanka, kad palaikytum paklausą ir ekonomikos augimą. Iš esmės mes kalbame apie tai, kaip išlaikyti ekspansinę pinigų politiką per fiskalinę politiką ir investicijas. Tai yra svarbu, kad rastume tinkamą terapiją ir tinkamą politikos poziciją. Galiausiai Jūs sakote, kad kiekybinis skatinimas mažina struktūrinių reformų tempą. Tai netiesa, nėra jokių įrodymų tam. Aš galiu pateikti faktų, kad yra šalių, kurios stiprina struktūrinės reformas, o kurios silpnina. Labai e, didelė parama struktūrinėms reformoms yra ekspansinė makroekonominė politika. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kas yra priežastis, kas pasiekmė. Jeigu visą tai supainiosime, labai sunku bus rasti sprendimą. Ačiū. Ačiū, ponas Silva Pereira. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pasakyti du trumpus dalykus dėl situacijos Portugalijoje. Kaip sakė Portugalijos kolega, Portugalija tris metus vykdė griežtą korekcinę programą. Ši programa buvo, taip pat buvo parengta Europos institucijų. Tačiau žmonės Portugalija niekada nesupras, kad tokios griežtos programos pabaigoje, kuomet komisija atidžiai stebėjo visus įvykius, galėčiau pateikti visą šūsnį deklaracijų, giriančių Portugalijos valdžią už dedamas pastangas, Ir galiausiai dėl to, kad tikslas nepasiektas 0,2 procentinio punkto 15 metais, gausime sankcijas, kurias skiria ta pati komisija, kuris sveikino Portugaliją, Portugaliją už visas pastangas. Tai nėra, netenka prasmės. Atrodo, kad e, Niderlandų kolega mano, kad yra taisyklė, kad jeigu nepasiekė tikslo, reikia tau skirti bausmę. Aš noriu pasakyti, kad nėra tokios taisyklės Europos teisėje. 23 straipsnis, 11 dalis aiškiai sako, kad jeigu nepasiekė tikslo, yra priimamas sprendimas, bet tas sprendimas turi atsižvelgti į visą esminę informaciją. Tai yra ta informacija, kad šiemet Portugalija laikysis jau 3 procentų tikslo reikės išvelgti ir proporcingumo principo ir taip pat reikės išvelgti į lėšų suspendavimo poveikį ekonomikai. Tokia yra taisyklė. Ir jeigu kas Niderlanduose mano, kad taisyklės e, sako kažką kitaip, aš manau, kad Niderlandų politikai turi paaiškinti savo žmonėms, ką tos taisyklės iš tikrųjų sako. Ačiū. Ponas Bjerkatarov. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Šiandien aš tikėjausi išgirsti kažkokių sprendimų, krypčių, tačiau daugiausia, ką išgirdau, buvo skundai, inkštimas. Iš tikrųjų, ne, neišgirdau žodžių rodančių ryštą. Neišgirdėjau tokių minčių, ką, žiūrėkime, ką galime padaryti su savo šalyje, būkime vyriškesni. Iš tiesų, jeigu kas galėtų skirtis, tai, skustis, tai Bulgarija galėtų skustis labiausiai, nes metų metus mes Labai griežtai laikėmės biudžeto disciplinos. Taip pat Bulgarijos siena yra išorės siena. Ir, ir mes stengiamės atlaikyti didžiulį migracijos spaudimą. Ir šiemet e, dėl to e, Europos neužplūdo migrantai. Bulgarija yra skurdi šalis, žmonės, 20 procentų žmonių gyvena turėdami 150 eurų per mėnesį, ne per dieną, per mėnesį. Ir graikai jau skasina savo piliečius, kad jie greitai pradės gyventi kaip bulgarai, tačiau Graikijoje minimali pensija yra 700 eurų. Bulgarijoje minimali pensija yra 75 eurai. Todėl, kai aš anksčiau kalbėjau, aš sakiau, kad svarbiausia yra pasitikėjimas. Tačiau Europa neturėtų susiskaldyti, nes jeigu Europa e, susiskaldys, gyvensime kaip 17-18 amžiuje. Ar, viskas, ar tai viskas, ką mes čia visi protingi Europos žmonės galime sugalvoti? Aš sutinku su mūsų pirmininku šiandien. Labai svarbu valdyti pinigų srautus, nes pinigai turi krūvas pinigų, tačiau nėra investicijų. Niekas nekalba, kaip paskatinti tas investicijas. Aš suteiksiu žodį pranešėjui labai trumpai nes mes e, turime labai svarbų svečią šiandien ir aš norėčiau su juo susitikti. Prašau, dvi minutės jūs turite. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš manau, kad ši diskusija buvo tikrai labai gyva, labai įdomi ir labai vaisinga, labai vertinga mano požiūriu. Nu, aš rengiu pranešimą, kaip jums yra žinoma. Mes šiandien aptarėme nemažai temų, apie kurias dažnai kalbame Europos parlamente ir profesorius Salbati išsakė daug įdomių minčių ir aš beje daug kam pritariu iš to, ką jisai pasakė. Eurozona yra zona, kurioje ne viskas yra labai gerai. Taigi mes bandome da, dabar kažkaip tvarkyti ir gyvendinti ne pačią geriausią politiką. Ir Dažnai tą darome atsižvelgdami į mūsų parlamentinio darbo tvarkaraštį. Ir pagrindinė problema, ypač kai kalbame apie šalims skirtas rekomendacijas, yra ta, kad mes nematome ekonominės konvergencijos. Kaip tik matome, kad vyksta atvirkštinis procesas. Ir svarstoma politika dar nėra skirta tam, kad šią problemą galima būtų spręsti. Mes kalbame apie politikos konvergenciją, nu, nustatydami tam tikrus bendrus rodiklius, tačiau tikrai mes nesiekime dar da, gyvenimo standartų, da, tikro derinimo, kitų rodiklių derinimo. Ir tai yra tikra ES problema. Nes mes dirbame ši, dabar ES ne pačiomis geriausiamis sąlygomis. Ir jūs tikrai teisingai sakėt, kad 3 plus 3 yra 6 bet mes turime politinį e, tokį e, projektą, kuris ekonominė ir finansinė prasme dabar dar neveikia sklandžiai. Ir aš galiu pasakyti, kad net ir tokiomis sąlygomis mes sugebėjome padidinti ir užimtumo, ir investicijų rodiklius. Ir aš manau, kad mes turime vis tiek tęsti darbą, kad pasiektume bent jau tą lygį, kurį turėjome praeitėje. Dėkuoju. Dėkuoju, aš manau, kad diskusija tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių yra kaip tik būtina tam, kad mes galėtume įveikti tas ne pačias geriausias sąlygas, ne pačias geriausias aplinkybės, apie kurias jūs kalbėjote. Ikon komitete mes balsuosime Netrukus į plenarinį posėdį tas dokumentas pateks. Ekonominio reikalų komitete balsuosime spalio 2 dieną ir po to dokumentas nukeliaus į plenarinį posėdį. Ir dar kartą primenu, kad